Baigiame balsuoti. Atmesta. 378 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 379 kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. 379. Baigiame balsuoti. Atmesta. 3. 380 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 381 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. 381. Baigiame balsuoti. 382. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 383. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. 383. Baigiame balsuoti. Atmestas. 15 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 384. 402, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 403, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 404, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 406, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 408, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 40 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 411 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 413 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 414 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 16 kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 16a kompromisas atkrenta. Dabar galime pereiti prie 417 antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 431 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, 17 kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 449 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. 449. Baigiame balsuoti. Atmesta. 450 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime. Keturi penki nulis. Vienu balsu iš APP e frakcijos per daug. Baigiame balsuoti. Atmestas. 455 kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. 455 pasitikrinkime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 456 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmestas. 454 kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. 454 baigiame balsuoti. Atmesta. 451 iki 453. Kas už šios tris pakeitimus, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 457. Kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. Atmesta 464 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Ko gero atmesta, bet pasitikrinkime. 464. Baigiame balsuoti, atmesta. 458 kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. 458. Baigiame balsuoti. Atmesta. 459 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 465 kas už, kas prieš, atmesta. 462 kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. 462. Baigiame balsuoti. 461 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 460 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta ko gero, bet pasitikrinkime 460. Baigiame balsuoti. Atmesta. 463 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 466 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Neaišku. Balsuokime dėl 466. Baigiame balsuoti. Atmestas pakeitimas. Ten toliau 18 kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 4, 7, 8. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 19 kompromisas. Kas už. 4, 7, 8 buvo akivaizdžiai atmestas. 4, 7, 8 atmestas. Jeigu norite, galime pasitikrinti. Noriu patikslinti, kad 478 atmestas. 19 kompromisas dabar. Iš kur žinote, kad čia buvo alkoholio? Norite paragauti? 19 kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 484 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 485 kas už, kas prieš susilaiko primta, 20 kompromisas kas už, kas prieš susilaiko primta, 496 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, 497 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, 498 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, 499 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 500 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 5. 500, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. Jūs visiškai teisūs. Baigiame balsuoti. Atmesta. 501, kas už, kas prieš, Kas susilaiko, pasitikrinkime. I close the vote. Baigiame balsuoti. Atmestas. 28 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime dėl 28 kompromiso. Uh, close. I close the vote. Baigiame balsuoti. Atmesta. 520. Kas už? Kas už šitos pakeitimus? Identiškus keturis pakeitimus. Kas prieš? 28 kompromisas buvo atmestas. Jeigu kompromisas atmestas, tai dėja e, vieną valandą ilgiau teks balsuoti. Keturi pakeitimai vienu ipu. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. Pakeitimai nuo 502 iki 505. Baigiame balsuoti. Priimta. Dabar 520. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime. Baigiame balsuoti. 521. Kas už? Against. Kas prieš? Pasitikrinkim. Baigiam balsuoti. Atmesta. 21 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 530 už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkim. Dėl 530. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. 22 kompromisas kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis kas už. Prieš atmesta. 537 kas už. Atsiprašau, savininkas. 541 kas už. Kas prieš. 541 pakeitimas. Tikrinamės. Ir baigiam balsuoti dėl jo. Atmesta. 23 kompromisas kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 544 antroji dalis, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 552 už, prieš susilaikė patvirtinta. 24 kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 557, trečioji dalis kas už, prieš susilaikė atmesta. 557, ketvirtoji dalis už, prieš susilaikė patvirtinta. 565 už, prieš, susilaikė, atmesta. 566 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 25 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 573 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 26 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 27 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 5, 8, 9, kas už prieš patvirtinta. Norit pasitikrinti? Tikrinkimės. Dėl 589. Dabar baigim balsuoti. Patvirtinta. A kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 23 už, prieš tikrinamės dėl 23 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmesta B kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta 29 už, prieš susilaikė patvirtinta 30 už, prieš susilaikė patvirtinta C kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. D už, prieš susilaikė patvirtinta 49 už, prieš susilaikė patvirtinta. E kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 65 už, prieš susilaikė patvirtinta, 66 už, prieš susilaikė patvirtinta, 67 už, prieš susilaikė patvirtinta, 70 ir 72 už, prieš susilaikė atmesta, 68 už, prieš susilaikė patvirtinta, 69 už, prieš susilaikė 68 buvo patvirtintas, tai dėl 69 neturiu balsuoti, sako pirmininkas. Kompromisas G. Taigi perinam 68, dėl kurio balsavom pirmai, prie G kompromiso. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 85 ir 87, kas už šios pakeitimus, kas prieš, susilaikė, pasitikrinkim dėl tų dviejų pakeitimų. Baigiam balsuoti. Atmesta. 86 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 88 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. H kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Trys pakeitimai. Nuo antro iki ketvirto. 102, 103, 104 už. Prieš susilaikė. Patvirtinta. 105 už. Prieš susilaikė, pasitikrinkim. Baigiam balsuoti, patvirtinta. 106 už, prieš susilaikė, patvirtinta. 107 už, prieš susilaikė, patvirtinta. 108 už, prieš susilaikė, patvirtinta. 109 už, prieš susilaikė, atmesta. Antroji dalis – to paties pakeitimo. Taip pat buvo patvirtinta. Dabar pirmasis pakeitimas. Balsuojame dėl pirmo pakeitimo, sako pirmininkas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antras pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečias už, prieš, susilaikė, patvirtinta.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 14 už, prieš susilaikė patvirtinta. Taip, balsuojame elektroniniu būdu do, viso dokumento, tai yra galutinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Ačiū visiems. Pranešimas buvo patvirtintas, sveikiname pranešėją. Nebuvo labai lengva. Valandą laiko teko balsuoti, beveik, beveik valandą. Ačiū visiems, kurie padėjo renkti kompromiso pakeitimus. Kiek būtų reikėję balsuoti, jeigu jų nebūtų buvę, kokį šimtą valandų. Tad ačiū visiems, ačiū šešėliniams pranešėjams. Visiems jums, kolegos, ačiū, kurie sunkiai dirbote, siekdami kompromiso pakeitimų. Kitas taip pat labai svarbus klausimas. Tai yra kolegos Dario Tamburano pranešimas. Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas. Taip, čia kalbame apie 2010 metų direktyvą. Pirmasis kompromisas, kas už? Pradėkime, sako pirmininkas. Turime du kompromisus. Pirmąjį ir R4A. Balsuojame dėl abiejų, kas už. Prieš susilaikė. Patvirtinta. Originalus tekstas, pirmas priedas. Pritarė priedas prie pirmo kompromiso, kas už? Prieš susilaikė atmesta. Antrasis priedas. 314-365 pakeitimai dėl to priedo. Kas už? Prieš. Pasitikrinkim, sako pirmininkas. Baigiame balsuoti. Atmesta. 317 tuo būtų. Kas už, kas prieš. Susilaikė, atmesta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Šešioliktasis envė. Kas už? Prieš, susilaikė, atmesta. 338 kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Trys šeši šeši. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 3A kompromisas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Pirmasis priedas prie trečiojo kompromiso, kas už, prieš, pasitikrinkim. Baigėme balsuoti. Atmesta. Trečias B kompromisas už. Prieš susilaikė patvirtinta žodinis pakeitimas, kurį pateikė EPP frakcija. Ar žinot, koks tai yra pakeitimas? Turbūt žinot. Nes norėčiau klausyti, ar kas nors prieštarauja ar ne tam pakeitimui. Niekas neprieštarauja. O gal kas nors vis dėlto? Atleiskite, mes prieštaraujame. Jums reikia keturių narių, kurie prieštarautų kartu. Tai balsuosime be žodinio pakeitimo tada. Pirmasis priedas, kas už. Kas prieš. Susilaikė, atmesta. Antrasis priedas, kas už. Prieš susilaikė, patvirtinta. Trečiasis, kas už. Prieš susilaikė atmesta. Ketvirtas kompromisas. Ketvirtas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 452. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkim dėl 452. Baigiam balsuoti ir atmesta. 465 kas už. Kas prieš. Susilaikė. Pasitikrintim dar kartą. Keturi šeši penki. Baigiam balsuoti. Dar kartą sužinojome, kad atmesta penktas kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Šeštas kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Pirmasis priedas prie šešto kompromiso, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis priedas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 495, tik trečias e, kompromisas, tai kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečias priedas Septintas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Pirmasis priedas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntas kompromisas. 56 puslapis, sako pirmininkas. Dėl ko turėtumėte, norėtumėte pasitikrinti, kolegos? Dėl pirmojo priedo, taip? aštunto kompromiso gerai, tikrinkimės. Dėl septint, apie septintą kompromisą kalbam, ar ne? Dėl aštunto dar nebalsavom. Tikrinamės. Mėly bičiuliai, minutėlė, sako pirmininkas. Lėčiau tada, lėčiau, kad visiems kas būtų aišku. 42 puslapis balsavimo sąraše. Ir mes kalbame apie priedą prie septinto kompromiso, papildymą septinto kompromiso. Paskutinis subalsavimas prieš aštunto kompromisą buvo priedas prie septinto kompromiso. Ir tai yra 42 puslapis balsavimo sąraše. Suprantu, kad jūs būtent tai ir norėjote pasitikrinti. 42 puslapis. Priedas prie septinto kompromiso, pirmasis. Susiraskit, kolegos. Ramiai, ieškom, neskubam. Tai yra pirmasis priedas. Nes pasirodo puslapiai ne visų visų numeruoti vienodai. Priedas prie septinto kompromiso. Pradedam balsuoti. Visi suprato, apie ką mes čia taip. Dabar baigėme balsuoti. Patvirtinta. Aštuntasis kompromisas. Kas už? Prieš. Pasitikrinkim. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Pirmasis priedas. Prie aštunto kompromiso. Kas už? Prieš. Pasitikrinkim. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Antrasis priedas. Papildomas aštuntasis kompromisas. Kas už? Prieš. Pasitikrinkim. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Trečias priedas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Šešišimtai penkioliktas pakeitimas už. Prieš. Prieš susilaikė, pasitikrinkim. 615. Baigiame balsuoti. Šešišimtai devintas už. Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkim. Dėl 609. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Devintas kompromisas. Už prie susilaikė patvirtinta. Pirmasis priedas prie šio kompromiso, kas už? Prieš. Pasitikrinkim. Baigiam balsuoti. atmesta. Dabar antrasis priedas. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Pasitikrinkim ir dėl šio. Baigiame balsuoti. Atmesta. Trečias priedas. Prie devinto kompromiso kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Ketvirtas priedas. Prie devinto kompromiso kas už? Prieš. Atmesta. Dešimtasis kompromisas kas už? Prieš susilaikė. Patvirtinta. Vienas du aštuoni kas už? Prieš susilaikė. Pasitikrinkim dėl 128. Baigiame balsuoti. Vienuoliktas kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 629 už, prieš susilaikė atmesta. 631 už, prieš susilaikė. Pasitikrinkim. Dėl 631. Atmesta. 12 kompromisas už. Prieš. Susilaikė patvirtinta. 635 kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Antras ir trečias pakeitimai kartu dėl balsų, kas už prieš, susilaikė atmesta. 358 ir 100 dėl jų balsų, dėl jų balsuojame kartu. Dabar ši, ši 38 antroji dalis. Kas už? Prieš. Atmesta. 6, 3, 8 antroji dalis. Ir baigiam balsuoti dėl jos. Atmesta. 639 kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 646 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 659 už, prieš, susilaikė, atmesta. 5 bei prietas kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkim. 5 bei priedas. Baigiame balsuoti. 517. Šeštas priedas. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 13 kompromisas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 14 už. Prieš susilaikė patvirtinta. 15 kompromisas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 16 už. Prieš susilaikė patvirtinta. Aneks. Priedo kompromisas. Kas už? Tikrinkimės. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Šimtas devintasis už. Tikrinkime, sako pirmininkas. 29. Baigiame balsuoti. Atmesta. 685 kas už. Kas prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime. Kompromisas pirmasis, kas už, prieš susilaikė ir patvirtinta. R2, kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. R4, kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. R5, kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. R7, kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. R8, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. R9 kas už prieš susilaikė patvirtinta. R10 kas už prieš susilaikė patvirtinta. Priedas prikonsultizo R10 kas už prieš susilaikė patvirtinta. R11 kompromisas kas už prieš susilaikė patvirtinta. R11A. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. R12. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. R13. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. R14. Už. Prieš susilaikė patvirtinta. R15. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. R15A. E Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. R16, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Priedas dabar, kas už jį, prieš. Pasitikrinkim. Baigiame balsavimą. Patvirtinta. Dešimtas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. R17, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 23 pakeitimas buvo atsimtas. Keliaujam prie 285, kas už, prieš, susilaikė, Pasitikrinkim. Ir baigiam balsuoti. Du aštuoni šeši, kas už. Prieš. Susilaikė, pasitikrinkim. Dėl 286. Baigiam balsuoti. R19. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkim. Atleiskite, o taip jau išeina, sako pirmininkas. Baigiam balsuoti. Patvirtintam. R20. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Matote, kokį gėrimą turiu, sako pirmininkas, ir greičiausiai paviduliaujate. R20A kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 13. Už, prieš, susilaikė, atmesta. R21 kompromisas. Kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Dabar keliaujam prie galutinio balsavimo. Balsuosime dėl priimtų pakeitimų. Balsuojame. Ir baigiam balsavimą. Ačiū, patvirtinome. Dabar dėl teisėkūros rezoliucijos balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 63 kolegoms pritarus. Niekas nesusilaikė, niekas nebalsavo prieš. Dabar dėl vedimo tvarkos. Gal galime padaryti minutės per trukelę prieš nuspręsdami, ką darysime su darybiniais įgaliojimais. Dviejų minučių per trukelę. Balsuosime vieną kartą dėl šio dosie. So, if, if not 34.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 Turėtumėm balsuoti dėl mūsų paskutinio klausimo. Tai klausimas susijęs su tarp institucinėmis dėrybomis. Balsuosime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Taigi pradedame balsuoti. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Mėly kolegos, minutėlę. Leiskite man pasakyti štai ką. Itra komitete yra 67 e, tikrieji nariai. 50 procentų tai būtų 33,5. Taigi mums reikia, kad 34 nariai balsuotų už. Nes e, reikia įtrio komiteto balsų e, narių daugumos. Ne kalbu, kalbu ne apie tuos narius, kurie dabar yra salėje, bet kalbu apie visus komiteto narius. Tokios yra darbo tvarkos taisyklės ir mes jų be, kal, be abejo negalime pakeisti. Taigi dėl klausimo bus balsuojama plenarinėje sesijoje. Mes, kaip žinia, pritarėme pasiūlymui, pritarėme ir teisėje kuros rezoliucijai 67 už, niekas prieš. Na, o dėl šio klausimo bus balsuojama per plenarinę sesiją. O ne tai, kad iš karto prasidės trišalis e, dialogas. E, tai toks sprendimas buvo priimtas dabar. O dabar galime eiti prie paskutinio pranešimo. Tai yra 2017 metų biudžetas ir įgaliojimai susijęs su trišalių dialogu. Balsuokime dėl kiekvieno punkto atskirai. Turėtumėm baigti balsuoti kiek manoma greičiau. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Aštuntas pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Aštuntas pakeitimas, antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Trečias A kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Keturioliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Penkioliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Septynioliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Septynioliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Dvidešimt pirmas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta atmesta. 22 kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 23 už, prieš, susilaiko, atmesta. 24 už, prieš, susilaiko, primta. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 28 kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. 28 pakeitimas. Baigiame balsuoti. atmestas. 29. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 7. Kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 33. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 34. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 35 35. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 36. Už, prieš susilaiko primta. 37. Už, prieš susilaiko atmesta. 38. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Galtinis balsavimas, elektroninis balsavimas. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. 51 už, 9 prieš, 1 susilaikęs sveikinu pranešėją. Na kažko panašaus ir tikėjausi, taigi visai nesu nustebęs. Mr. Pussy. it's me, it's me, the French. Uh, let us go uh, to circular economy. O dabar žiedinės ekonomikos paketas yra keturi klausimai. Būtų gerai, jeigu uh, EPP uh, frakcija baigtų uh, savo diskusijas, kreipiuosi į kolegą Krišionis Karins, gal galite išeiti iš salės, tuomet visiems būtų lengviau dirbti. Uh, okay. Uh, dear friends, advisors from EPP group. Mėly EPP frakcijos uh, patarėjai, gal galėtumėte kur nors dinkti iš čia? Uh, colleagues, very important topic. Uh, Mėly kolegos, labai svarbus klausimas, žiedinės ekonomikos paketas yra keturi teisės aktai. pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai parengė pranešimus. Mes diskusijoms turime gal kokią pusantros valandos. Iš karto atsiprašau vertėjų, jeigu baigsime 12.40. E, Norime vis dėlto dirbti kiek manoma sparčiau. Norėčiau priminti kad komisija pateikė keturis pasiūlymus ir dabar kom, trys komitetai paskiria savo um, pranešėjus. Iš viso yra 21 šešėlinis pranešėjas, negalėsiu jums skirti daugiau kaip po pusantros minutės. Iš tikrųjų labai daug šešėlinių pranešėjų. Visų pirma, pasisakys trys pranešėjai Ponas Federle pavaduos e, poną Teličką. Ponas Federle e, atstovaus, pristatys du dosie, ne vieną dosie, bet du. Na, o ponas Poche ir ponas Ferreira pasisakys po to ir jie kiekvienas pristatys po vieną dosie. Tai norėčiau paprašyti dabar pasisakyti pono Federle. Kalbėkite septynias, aštuonias mintas, jums skiriu daugiau laiko negu kad kitiems dviems kolegoms. Taigi, prašom, ponas Federle, pristatykite du dosiją. Ačiū, pirmininkė, aš pasistengsiu kalbėti trumpai. Ponas Telička perdoda linkėjimus, atsiprašo, kad negali ateiti į posėdį, bet jis parengė puikias pasisakymo tezes. Pradėsiu nuo automobilių baterijų. Mėly kolegos, aš norėčiau e, pristatyti pranešimą dėl e, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių. Šio pranešimo tikslas buvo e, parinkti pagrindą būsimoms diskusijoms. Pono Teličkos pranešimo tikslas buvo paminėti ir tuos klausimus, kurie nebuvo ar, tinkamai arba nebuvo iš viso paminėti komisijos pasiūlymuose. Taip pat buvo norėta užtikrinti nuseklumą tarp kelių pasiūlymų susijusių su atliekomis. Žiedinė ekonomika dažnai e, yra laikoma tarsi atliekų tvarkymu, bet e, tai nėra teisinga mintis. Ponas Telička laikosi e, plačio, plačios savokos, kas yra žiedinė ekonomika. Iš tikrųjų, ateityje galime kalbėti apie, galėsime kalbėti apie ištisą pramonės šaką, jeigu pavyks e, parengti subalansuotą požiūrį. Dažnai kalbame apie tai, kad reikia tinkamų paskatų atliekų tvarkymui. Bet komisijos pasiūlyme tokių paskatų trūksta ir dėl to ponas Telička nusprendė pasiūlyti ekonominių ir kitokių paskatų sąrašą. Tuo sąrašu galėtų naudotis valstybės narės ir įmonės siekdamas savo tikslų susijusių su žiedinė ekonomika. E, e, tas sąrašas turėtų būti pateiktas kaip priedas trijose direktyvose Ir, ir tie, tas sąrašas turėtų būti nuoseklus. E, surinktos atlikos turi būti tinkamai tvarkomos ir dėl to e, Telička prašo e, komisiją parengti teisiškai saistančius standartus dėl EEE atliekų tvarkymo. Taigi jis nori eiti dar toliau negu kad komisija. Jau dabar egzistuoja valstybėse narėse standartai, bet e, jis nori, kad tie standartai būtų privalomi. Tai e, suteiktų, užtikrintų vienodas sąlygas visiems ir padėtų tinkamai tvarkyti atliekas. Ponas Teliška norėtų paminėti ir dar vieną klausimą, kuris galbūt nepatenka į direktyvos taikymos rytį, bet kuris vis tiek yra labai svarbus. Atliekų pakete nekalbama apie atliekų gabenimą. Jeigu mes norime, kad atliekos ir žaliavos pasiliktų ES, tai reikia veiksmingesnių atliekų tvarkymo sistemų, kurios nesukurtų papildomos bereikalingos administracinės naštos. Atliekų kiekis, ko gero, ateityje auks ir dėl to pranešėjas prašo komisiją į tai atsižvelgti, pagalvoti ir apie atliekų gabenimą. Pranešėjas Teličko taip pat sako, kad būtina tinkamai gyventinti dabartinius e, teisės aktus e, atliekų srityje. Na ir galiausiai, kalbant apie šį dosiją, pranešėjas Telička sako, kad e, labai svarbu ir tinkama informacija, kuri galėtų pakeisti vartotojų elgseną. Taip pat būtina, jog įmonės keistųsi geriausią turimą praktiką. Ta turėtų daryti ir valstybės narės. Na, dabar norėčiau pereiti prie pranešimo apie atliekų savartynus. Pranešėjas Telička savo pranešime sako, kad vienas iš šio pasiūlymo tikslų yra sukurti e, informacijos mainų platformą, kur būtų galima keistis ir geriausia turima praktika tarp valstybių narių bei ekonomikos subjektų. Čia reikėtų paminėti ir finansinį sektorių komunikacijos platformos sukūrimas padėtų lengviau rasti pramoninius sprendimus, geriau panaudoti visus turimus pajėgumus. Tokia platforma taip pat e, užtikrintų ryšį tarp atliekų sektoriaus ir finansų sektoriaus. Toliau pranešėjas Telička e, kalba ir apie tai, kad e, komisija turėtų numatyti tikslus E, dėl to, koks atliekų kiekis galėtų patekti į savartinus. Jis kalba apie tam tikrą kilogramų kiekį per metus. Taip pat reikėtų vykdyti atliekų prevenciją. Tam turėtumėm teikti didžiausią dėmesį atliekų hierarchijoje. Taip pat e, reikėtų stengti sumažinti bendrą sukūriamų atliekų kiekį. Pranešėjas taip pat e, pritarė apribojimams bio atliekoms ir jų patekimui į savartynus. Ir iš tikrųjų pranešęs Teličką savo pranešime minė ir daugiau aspektų. Aš tiesiog pasakysiu, kad jis parengė tikrai subalansuotą pranešimą ir jis labai atsiprašo, kad negalėjo pats sudalyvauti šioje diskusijoje. Ačiū. Dėkuoju kolega už pasisakymą kalbėjote dviem svarbiais klausimais, o dabar pereiname prie Miroslav Pohė pranešimo. Direktyvos dėl atliekų dalinis keitimas 2008 direktyva. Ačiū už suteiktą žodį, ponė pirmininkė. Mes susidūrėme su problemomis susijusiamis su atliekų srautais. Dabar patiriame ekonominių nuostolių ir taip pat e, turime atsižvelgti aplinkosaugos poreikius. Auga žaliavų paklausa. E, didėja taip pat ir neatsinaujinančių šaltinių žaliavų naudojimas. E, turime naudoti tokias medžiagas, kurios ekosistemoms ir mūsų sveikatai turi teigiamą poveikį arba jai nekenkia. 2,5 milijardų tonų atliekų, jeigu suvartosime, perdirbsime, tai man atrodo, tai nebus pakankamas siekis. Mes turime savo Europos parlamento poziciją, kur raginame siekti platesnio užmojo tikslų. Būtent dėl to siūlau dar aukštesnius tikslus. Europos komisija siūlo netokias plataus užmojo priemonės, kurios ne, ne, nepadės išspręsti atliekų tvarkymo problematikos, nes atliekas teks deginti, teks jas laikyti savartinuose, tą direktyvą reikės sustiprinti. Pirmiausia, reikėtų patikslinti savokas, kad jos nebūtų tokios dviprasmiškos ir kad jos būtų harmonizuotos. Mes nekalbame tik apie E, savivaldybių kauptas atlikas, kalbame apie visas atlikas apskritai. Būtent dėl to aš siūlau naujai apibriežti vadinasias pramonės ir komercinės atliekas. Reikėtų taip pat aiškiai apibriežti, kas yra maisto atliekos. Jos gali turėti poveikį aplinkai, jos gali turėti poveikį vartojimui tiek žemės ūkio sryčiai taip pat, e, tiek aplinkos saugai. Dabar e, tie nelegalūs savartinai vėlgi yra didžiulė problema, kaip jas spręsti. O spręsti reikia, turime apibriežti gamintojo atsakomybę, kad jie tinkamai tvarkytų savo pagaminamas atliekas. Jeigu gamintojai bus labiau įtraukti į šios atliekų valdymo procesus, jie bus labiau motivuoti į spręsti atliekų tvarkymo ir, ir, ir perdirbimo klausimus. Taip pat siūlau sustiprinti tikslus, kurie yra išdėstyti Europos komisijos tekste. Taip pat siūlau sustiprinti tikslus e, susijusius su panaudota alyva jos panaudojimas iki 2020 metų turi padidėti 40 procentų ir dar daugiau 2030. Šiuo klausimu Europos komisija kalba labai aptakiai. Trečias dalykas - skaičiavimo metodika. Ta metodika turėtų būti vienoda valstybėse narėse, kad būtų galima skaičiavimus tarpusavį palyginti. Tad siūlau pasirinkti kitą skaičiavimo metodą, kuris yra ne tiek pagristas kiekiais. Gamyba e, vienam gyventojui taip pat yra vienas iš tų rodiklių, kuriuo remiamasi. Man atrodo, mes neturime tokios analizės, kuri leistų e, įvertinti tokio metodo efektyvumą. Tad reikėtų kreiptis į komisiją ir tokios analizės paprašyti, kad ji būtų parengta. Aš taip pat siūlau sustiprinti vartotojų apsaugą, nes Europos komisijos siūlyme kol kas tos apsaugos nėra numatyta pakankamai daug. Būtina, kad pasiektume savo tikslus. Turime išsiaiškinti, kokias turime atliekų prevencijos priemonės. Noriu padėkoti visiems šešėlėms pranešėjams. Manau, kad kito mūsų posėdžio metu mes uh, pasieksime kompromisų, kurie leis suformuluoti labai ambicingus principus dėryboms su taryba. Mes turime ne tik perdirbti atliekas, bet turime taip pat prisidėti prie ekonomikos ir konkurencingumo plėtros ES. Dėkoju. Ačiū, sako pirmininkas. Dabar Keliaujame prie pakuočių ir pakuočių atliekų. Kolega Ferreira pasisakys. Prašau, gerbiamas kolega. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Uh, antes de mais, uma, uma consideração. Uh, uh... Pirmiausia, norėčiau pasakyti bendrais bruožais, ką galvoju apie komisijos pasiūlymą. Komisija savo direktyvos pasiūlyme siūlo kai ką naujo su, su pakuotėmis ir pakuočių atliekomis. Tačiau ir komisija mano, kad reikia dar toliau nueiti, negu yra numatyta, kalbant apie e, racionalius išteklių panaudojimą, apie racionalų išteklių panaudojimą. Išteklių panaudojimas e, yra reikalingas efektyviam jų naudojimui ir reikia galų gale uždaryti tą ratą, kalbant apie žiedinę ekonomiką. Juk e, perdirbimas, atliekų perdirbimas iš tiesų duoda labai daug pridedamosios vertės, didžiulę pridedamąją vertę, bet nereikia pamiršti, kad ne visada produktus galima perdirbti, kai kada reikia uh, labai daug e, energijos įdėti, išteklių įdėti, kad tas ratas būtų galutinai uždarytas. Tačiau vis tik tais reikėtų eiti tokiu keliu. Bendrai paėmus, komisijos pasiūlymas yra e, pilnas ambicingų tikslų, e, kalbant apie įvairius įvairių medžiagų perdirbimą, kurių yra tam tikrose atliekose. Ir yra numatyti tam tikri apskaičiavimai. Bent jau mes, mes pritarėme išdėstytiems tikslams, tačiau įvedame kai kuriuos mūsų galvas svarbius elementus. Visų pirma, reikia pripažinti, kad tikslai valstybėse narėse nėra aiškiai nustatyti, todėl kiekviena valstybė narė šiek tiek skirtingai žiūri į tai, kaip e, nusistatyti tikslus ir kaip jų siekti. Pasiūlyme yra pripažįstama, kad e, valstybėse narėse ne iki galo dar yra sutvarkytos atliekų perdirbimo infrastruktūros. E, taigi tikslus mes turime nekvestionuoti, bet tiesiog padaryti juos lankstesnius, e, kad galima jų būtų pasiekti. Mes būtent ir norime, kad savo, savo nuomonės e, pasiūlyme to lankstumo įnešti. Norime numatyti kai kurias išimtis e, siekiant tų tikslų arba juos įgyvendinant, sakykime, numatant kitus terminus. Čia yra taip pat numatomos kai kurios griežtos sąlygos reikalingos e, toms išimtims pritaikyti žinoma, yra numatytas palaipsniškas tikslo siekimas, e, atsižvelgiant į rekomendacijas, kurios bus pateikiamos iš ankstinio perspėjimo pranešime. Tai yra tokie nauji dalykai, kuriuos įnešame į komisijos pasiūlymą. E, mes numatome tinkamas sąlygas kiekvienai valstybei nariai, e, kad būtų taikomos išimtis, tačiau tos išimtis turi būti taikomos tik tais laikantis atitinkamų rekomendacijų. Dar vienas dalykas, kuris yra numatytas šiame nuomonės e, pasiūlyme gamintojų atsakomybės režimas. Čia tiek prevencija, tiek perdirbimas ar pakartotinis panaudojimas kažkokiu tai pakuočių, kurios e, grįžta iš vartotojo. Mes įvedėme nau, kai kurios naujus dalykus, o būtent gamintojo atsakomybės elementas, nes e, dažniausiai atsitinka taip, kad ne vartotojas pasirenka, kokioje pakuotėje viskas bus pardavinėjama, o gamintojas. Todėl reikėtų ir pagalvoti apie gamintojo e, atsakomybę. Taip pat reikėtų, kad ES teiktų valstybėms narėms reikiamą paramą, kad būtų galima siekti nusistatytų tikslų. pramonė turėtų būti suinteresuota užsiimti pakuočių perdirbimu, kad tos, toms pakuotėms būtų kaip galima ilgesnė gyvenimo trukmė e, suteikta, e, kad būtų gerbiama ir aplinka, ir tausus išteklių naudojimas. Dėkoju pranešėjams ir dabar matau pagrindinį pranešėją Nu ir paprašysiu jūsų pasisakyti tada, kai baigs pasisakyti šešėliniai pranešėjai. Ponia Bonafė yra atsakinga už visus keturis tuos pranešimus. Yra pagrindinė pranešėja Envi komitete. Jūs taip pat esate ir pavaduojantį įtrę komiteto narė. Tad, kai pabaigs pasisakyti šešėliniai pranešėjai žodis, teiksime jums. Kolega Roil, EPP frakcijos, prašau. Zu welchem soll ich reden? Also zu meinem. Ačiū. Taigi dėl pakuočių direktyvos turiu tik keletą pastebėjimų. Na, man atrodo, kad iš tikrųjų gamintojas turėtų prisimti daugiau atsakomybės, bet nežinau, ar apie tai čia reikia išsamei kalbėti. Viena vertus tokių taisyklių jau yra atliekų e, e, e, direktyvoje, bet to sistema jau ir taip veikia. Ir nemanau, kad čia reikia kažką keisti. Toliau dėl lankstumo valstybėms narėms. Na, iš esmės būtų galima pasakyti, kad pasirinktas teisingas, išmintingas kelias bet nereikėtų užsimoti pernelik plačiai. Reikia užtikrinti ir palyginamumą. E, e, komisija e, jau pasiūlė gana lankščias sistemas anksčiau, po trejų metų bus atliktas jų vertinimas. Negalima per nelik didelio lankstumo sukurti, nes kitaip nebeliks ir paskatų. Dėl vienerių metų ciklo, na, aš nežinau, ar čia teisingai buvo uh, užsibriežti tikslai, kokios būtų nacionalinės perdarbimo kvotos, ar, jas, ar jos keistusi pasirinkus kitokias savokas ar skaičiavimo metodus, galbūt uh, reikėtų e, numatyti vienerių metų laikotarpį. Toliau dėl produktų savokos. Nelabai suprantu tokią savoką, nelabai suprantu, kodėl ją čia reikia įtraukti. Juk produktas neišmetamas, tai nėra atlieka, galbūt čia reikėtų kitokios savokos. Toliau paskaičiavimo metodai. Ar jie veikia, ar jie yra teisingi. Daug kas priklauso nuo to, kokia bus pasirinkta apibrištis, kas yra perdirbimo procesas. Jeigu būtų pasirinktas toks paskaičiavimo metodas, kokį siūlo komisija, tai tuomet visos įmonės dirbančios perdirbimo e, e, srityje turėtų e, reorganizuotis, turėtų vadovautis kitokiais standartais. Ir ar tai nebūtų pernelyg didelė našta? Toliau dėl informacinių sistemų ir ataskaitų teikimo. Galbūt čia nuostatos pernelyg e, išsamios. Aišku, reikia tokių duomenų, kurias komisija galėtų tarpusavėje palyginti, bet manau, kad gal būtų išmintingiau e, formuluoti truputį lankščiau. Tiek dėl šios direktyvos. Kolegė Zaborska manęs prašė e, pasidalinti jos mintimis dėl atliekų direktyvos. Ar dabar jau tas mintis išsakyti, ar dar vėliau paprašyti žodžio? Pirmininkas kalba be mikrofono. Like to, to... Dabar susitelkime į pirmą tą diskusijų raundą, kaip pasisako šešėliniai pranešėjai. Kolega Girek. Dėkoju. Tema, su kuria turėjau Mm, tvarkytis buvo tikrai įdomi. Turime tris tipus atliekų, tai yra automobilių baterijos ir akumuliatoriai, taip pat e, elektroninė įranga ir būtinė įranga. Norėčiau pasakyti, kad visos tos temos galėtų būti nagrinėjamos atskirai, tokios jos yra plačios, nes kiekvienai šiai atlikų kategorijai reikia skirtingo e, tvarkymo, jos yra skirtingo panaudojimo, kai baigia tarnauti pagal paskirtį. E, yra direktyvų, kurios jau galioja, tad man kilo tokių klausimų, o kas neveikia taip gerai pagal direktyvą ir ką reikėtų pagerinti, kai kalbame apie automobilių atliekas dėl nebetinkamų eksploatuoti transporto priemonių. Turime pasakyti, kad turime e, tokius e, e oficialius automobilių demontavimo punktus, jų egzistuoja ir neoficialių. E, 50 procentų čia sudaro e, ta tokia šešėlinė rinka. Ir galima iš karto pasakyti, kad automobilių dalis gali būti parduodamos, kartais nekokybiškos ir tai gali kelti pavojų eismo dalyviams. Tai yra problema, kuria reikalingas sprendimas. Turime sąrašą juk automobilių registrą ir žinome, kiek automobilių patenka į rinką. Tai turi atitikti skaičiai turi atitikti. E, kiek į rinką patenka automobilių, tai turime turėti aiškius skaičius apie to, kiek jų nebevažiuoja, kurie iš rinkos, iš, iš, iš eismo yra pašalinami. Tačiau ta juodoji rinka vis dar tebe turi pernelik tvirtas pozicijas. Tad Turime aiškiai apibriežti, kad automobilis yra laikomas nebetinkamas naudoti. Ir aš manau, kad čia su draudimu dar taip pat kyla tam tikrų klausimų. Dabar dėl akumuliatorių ir dėl baterijų. 96 procentai Europos Sąjungoje stengiamas jas perdirbti. Aš nematau problemų dėl technologijų, nes turime technologijas e, šiems dalykams perdirbti, tačiau problema yra ta, kad čia kalbame apie ekonomiką. Dabar iš Kinijos įvežami ledo elementai yra tokie pigus, kad net nebeapsimoka panaudotų akumuliatorių perdirbti. Tam nebėra jokių ekonominių paskatų ir galite rasti, kur tik norite tų baterijų, kurios buvo nepanaudotos, bet išmetamos bet kur. Tenka pasakyti, kad e, tos būtinės aplikos taip pat turi būti sprendžiamos ir e, to tai atlikų problema taip pat turi būti sprendžiama. Tinkamos atliekos turi būti rušiuojamos ir saugomos. Būtina numatyti teisinės sąlygas ir geresnės ekonominės paskatas, kad, tos, kad ta įranga, būtinė įranga, elektroninė įranga būtų tinkamai perdirbta. Didžiausia problema dėl perdirbimo kyla su elektroninėmis atliekomis. Šiaip visą tai patenka dažniausiai į rytų valstybės, kur energija pigi ir kur žmonėms nerūpi aplinkos apsauga. Didžiausia problema ir yra išsiaiškinti, kaip tos atliekos palieka ES ir kokiamis sąlygomis turėtų palikti ir keliauti į tas rytų valstybės. Kokie tai yra kanalai? Mes taip pat turime dirbti su naudojamomis perdirbimo technologijomis ir procesas turime juos aiškiau apibrėžti. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas. Pirma ir antra tema dar atviras. Ponas Telička yra pranešėjas. Kolega Foksas Oja EKR yra šešėlinis pranešėjas. Žodis jam. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano frakcija pritarė ekonomiškam resursų naudojimui, išskaitant ir e, mūsų laiko ekonomišką naudojimą. Tada aš kalbėsiu visos frakcijos vardu. Kolegų vardu noriu padėkoti pranešėjams už atliktą darbą. Kaip įdomu, tas telefonos skambutis, sako kalbėtas. Mano frakcija tam tikrų išlygų mato Europos komisijos dokumente ir pranešimo projekte. Mes norime proporcingo požiūrio, kai būtų susitelkta prie svarbiausių dalykų. Mano frakcija pritarė, kad reikia gerinti atlikų perdirbimą, energijos efektyvumą ir tuo būdu mažinti mūsų priklausomybę nuo importuojamų energijos išteklių. Mes matome, kad atliekos yra nepanaudotas energijos potencialas, tą turi žinoti visos valstybės narės. Dėl to Manome, kad tikslai keliami turi būti realistiški, bet nesuprantame e, tikslo kelti per nelyg ambicingus tikslus, e, nes valstybėms narėms tiesiog bus, gal, gal nutikti bus neįmanoma įgyvendinti. Labai rimtai turėtume žiūrėti viską, kad sakom kad štai iškelsim tokius tikslus, kurių nepasieksite, bet nesijaudinkite, e, pritaikysim daug išimčių, jeigu negalėsite tų tikslų pasiekti. Tokį signalą galime patys, o nenorėdami pasiūsti valstybėms. Ar negeriau būtų iškelti realistinius tikslus ir įsitikinti, kad tie, tie tikslai bus pasiekti ir tik tada numatyti naujus tikslus? Kaip komisija gali identifikuoti valstybės narės, kurios gaus išimčių 11.3 paragrafe apie tai kalbama. Dėl papildomų priemonių, kurios siūlo pranešėjai, neaišku, kokios nuostatos yra susijusios su poveikiu. Tad jeigu jos poveikio neduota, klausimas, ar iš visų nuostatų reikia. Pavyzdžiui, dėl panaudotos alyvos, dėl tepalo panaudoto. Mes manome, kad reikėtų labiau įvertinti poveikį pramoniai, vartotojams, valstybėms prieš apskritai siūlydami tokį dalyką. Turime jausti tų E, siūlymų naudą. Turime išsiaiškinti, kiek tai kainuos, kokias sąnaudas patirs dėl to mūsų pramonės įmonės, ypač mažosios, smulkiosios. Yra ir kitų dėl papildomų tikslų kylančių susirūpinimų. Ten yra kalbama apie išplėstą gamintojų atsakomybę, daugeliu kitų papildomų priemonių, kurie siūlomi pranešimuose. Norėčiau pranešėjų paklausti, kiek tų įvairių tikslų yra pasiūlyta iškelti. Jų tiek daug, kad kažkas, kas nedirba Europos institucijose, supras iš karto, kad jų neįmanoma tiek daug tų tikslų pasiekti. Ir galbūt reikėtų apskritai dėl jų nesijaudinti. E, iš ES pramonės prašoma labai aiškių dalykų, o pramonė irgi laukia iš mūsų, kad tikslai būtų aiškus ir kad nesikeistų kas pusę metų, kai komisija pasiūlo naujus dalykus. Mano frakcija čia mato tam tikrą klaustuką dėl deleguotojų ir gyvendinimo aktų. Gali čia atsirasti sunkumų pramonė, galbūt galėtume aptarti kitus, kitas rytis, kad tokius kaip, pavyzdžiui, ryč teisės aktus. Ir neprimtina, kad Europos komisija imtų ir peržiūrėtų svarbiausių žaliavų sąrašus arba e, teisėkaros netinkamo proceso metu nu, sudarytų atliekų sąrašus. E, be abejo, e, pramoninės atlikas, prekybinės atlikas reguliuoti reikia. Mes naudojame čia daug žaliavų. Turime ir kad to žaliavos būtų tinkamai panaudojamos, tam turi būti numatytos ekonominės paskatos. Be abejo, iššūkių čia daug. Mes taip pat norėtume pamatyti, kokį ši peržiūra turės praktinį poveikį. Tai turės be abejo poveikio dideliai daliai pramonės ir savivaldybėms. Vartotojų kasdieniam gyvenimui tai turės poveikio. Tada aš manau, kad tarp mūsų ambicijų ir realybės vis dėlto pusiausvėra turi būti išlaikyta. Ačiū, ponė pirmininkė. Kolik. Uh, uh, got... Uh, Ačiū. Toliau kolega Javor. Gal galite iš karto pakomentuoti visus keturis pranešimus, nes esate šešėlinis pranešėjas e, visose pranešimuose. Bet gal pirmame diskusijų etape pakomentuokite pono e, Teličkos pranešimus, o kitus du pranešimus vėliau. Ačiū, taip ir padarysiu. Dabar pakomentuosiu kolegos Teličką pranešimus dėl savartynų. Uh, ir elektros ir elektronikos įrangos atliekų. Dėl atliekų savartynų pasakysiu štai ką. Šešėliniai pranešėjai ir pranešėjai, pranešėjas panašiai vertina komisijos pasiūlymus. Ir aš remiu pranešėjo pasiūlymus Visų pirma, paminėčiau, kad reikėtų atskirai rinkti bio atlikas. Tai turėtų būti e, privaloma. Taip pat yra būtina, kad bio atlikos būtų privaloma tvarka rušiuojamos. Taip pat noriu e, pasidžiaugti to, kad siūloma keistis informacija bei geriausia turima praktika, novatoriškai sprendimais siekti simbiozės. Kalbant apie atliekų savartynus, tai valstybės narėse jau gyvendinamos įdomios, svarbios e, iniciatyvos ir valstybės narės turėtų būti skatinamos keistis geriausia turima patirtimi ir žiniomis. Kalbant ne vien tik apie atliekų savartynus, bet ir apie kitus teisės aktus, yra būtina užtikrinti, kad būtų tinkamai renkami duomenys. Tam reikia didesnės harmonizacijos ir vienodų savokų. Mes dabar atskirai kalbame apie šios dosie, tačiau jie turi būti tarpusavį visiškai nuoseklus, suderinti. Uh, Na ir taip būtų lengviau jos įgyvendinti, e, e, tose duose neatsirastų viena kitai prieštaraujančių nuostatų, taigi būtina siekti nuoseklumo tarp šių dosie. Toliau atliekų gabenimas, šis klausimas jau buvo paliestas. Tai svarbus klausimas ir kalbant apie savartynus, e, taip pat ir elektros be elektronikos įrangos atliekas. Atliekų gabenimas yra e, tikrai svarbus dalykas, turėtumėm ne tik kovoti su neteisėtu atliekų gabenimu Europos Sąjungoje, bet ir mokestiniu sukčiavimu. E, dažnai gali atsitikti taip, kad tokios atliekos bus pervežtos tiesiog į naujas valstybės narės, kurios neva turėtų būti sudegintos. Ir čia paminėčiau štai ką. Nepakanka vien tik tais kovoti prieš atliekų savartynus. Dėl to gali nesumažėti atliekų kiekis, bet tiesiog daugiau atliekų bus sudeginamos, na, o tai nėra žiedinės ekonomikos tikslas. To, to, to neturėtume pamiršti, kovodami e, su savartynais. Svarbu, kad e, nepatidėtų sudeginama atliekų kiekis. Toliau elektros ir elektronikos įrangos atliekos. Taip pat ir baterijos. Tam turiu dar 20 sekundžių. Vėlgi ir čia reikia patikimų statistinių duomenų ir metodologijos, vienodų savokų, kas yra elektros ir elektronikos įrangos atlikos, baterijos. Jau buvo minėtas atliekų gabenimas, tai yra tikrai labai skaudi problema ir Europos Sąjungoje, ir už jos ribų. Taigi šią problemą reikėtų spręsti, nustatant griežtas taisyklės, siekiant užkirsti kelią nekontroliuojamam atliekų gabenimui. Ir galiausiai priedas Reikėtų parengti priedą, kur e, būtų nurodyti žiedinės ekonomikos instrumentai ir e, tokio sąrašo reikia ne vien tik tais elektros ir elektronikos įrangos direktyvai, bet ir kitoms direktyvams. Ačiū, mielas kolega. Toliau kolegas Silikijotis. Gal e, galite pasisakyti du kartus. Visų pirma, pakomentuokite du pranešimus, o antrajame diskusijų etape galėsite pakomentuoti ir trečią bei ketvirtą pranešimus. Aišku, jeigu norite komentuoti viską iš karto, galite taip ir padaryti, jums spręsti. E, επειδή δεν έχω χρόνο, θα μιλήσω, εγώ θα μιλήσω μόνο για την ε, τροποποίηση. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu apie atliekų perdirbimo direktyvą. Vienuoliktasis. Tai yra mūsų darbo tvarkės klausimas ir čia aš esu šešėlinis pranešėjas. Noriu padėkoti pranešėjui Miroslavui Počia. Jis e, pateikė e, puikių e, siūlymų lyginant su pradiniu komisijos variantu, nes mes manome, mano frakcija mano, kad steigdami šios siūlymus galime geriau panaudoti turimus nacionalinius išteklius, geriau saugoti visuomenės sveikatą ir aplinką, pagerinti gyvenimo kokybę. Taip pat šioje srityje slypi didžiulis potencialas. Svarbu, kad didelis dėmesys būtų skiriamas prevencijai ir kad būtų vystomos visuomenės švietimo programos, kad būtų galima e, priimti tinkamus sprendimus. Tai reiškia, kad turi būti sukurtos tinkamos sistemos priežiūrai, kontroliai. mums reikia turėti omeny tai, kad tas procesas yra susijęs su tam tikra kaina, su ištekliais. Mes turime stengtis atkurti dirbožėmio tinkamą būklę, jeigu kyla problemų. Į šį tekstą reikia įtraukti savivaldybės, bendruomenės ir profesinės sąjungas. Nauji elementai E, numatyti pranešime yra pozityvus, pavyzdžiui, gamintojų atsakomybė, vartotojų klausimas, nemokama prieiga prie atliekų rušiavimo sistemų. Visą tai yra puiku, kaip ir siūlymai perdirbti panaudotos tepalus ar jūrų atliekas. E, visos valstybės narės neturi vienodų galimybių šioje srityje jų situacija skirtinga, tad reikės labai atidžiai peržvelgti nusimatytus tikslus. Šalis, kurios e, patiria neoliberalius reformų ir griežto taupimo planus, dabar mato skurstant savo žmonės. O čia gyvendinant šiuos siūlymus bus reikalingos lėšos, sanglaudos fondų lėšos, kad būtų galima užtikrinti finansavimą toms šalims, kur infrastruktūros yra būtinos tam, kad būtų galima užtikrinti tinkamą atliekų tvarkymą ir kad to šalis galėtų tokias infrastruktūras paprasčiausiai įgyti. Taip pat reikia lėšų savivaldybėms. Iš tai mes šią kryptim ir pateikėm pakeitimų. Dėkoju. Ačiū, kolega. O dabar einame prie antro raundo diskusijų. Yra keturi kolegų šešėlė pranešiai trūkti sąrašą. Pone Virkunen kalbės EPP frakcijos vardu pirmiausia. Prašau, žodis jums. Ačiū, pirmininkė. Turiu tik keletą pastebėjimų apie šias direktyvas. Uh, dėl elektros ir elektronikos įrangos bei eksploatuoti netinkamų transporto priemonių. Aš esu šešėlinė pranešėja e, dirbanti su šiais klausimais. Labai svarbu, kad būtų renkami statistiniai duomenys. Tai tikrai svarbu. Yra būtini patikimi duomenys, nes jų pagrindų galima nustatyti tinkamus perdirbimo e, e, tikslus. Taip pat tie duomenys svarbus, kad valstybės narės nusistatytų e, tinkamus tikslus ateičiai. Visos valstybės narės turi vadovautis tais pačiais metodais ir teikti ataskaitas naudodamosios tomis pačiamis priemonėmis. Taigi, kaip kad komisija ir pasiūlė, labai svarbus dėmesio skirti šiai sričiai. Pranešėjas Telička puikiai padirbėjo, aš jam norėčiau už tai padėkoti. EPP frakcija gali pritarti daugeliu jo iniciatyvų. Kaip kad pasakė pranešėjas, yra būtina sukurti vienodas sąlygas visiems rinkos dalyviams. Tik taip galima veiksmingai tvarkyti atlikas. Tik tokiu būdu galima rasti tokius sprendimus, kurie bus palankus ir aplinkai, ir ekonomikai. Taip pat pranešėjas siūlo ekonominių instrumentų sąrašą visoms šioms direktyvams. Taip pat e, tie instrumentai tikrai svarbus, norint pereiti prie žiedinės ekonomikos. Taip pat įmonės turėtų būti skatinamos e, tinkamai tvarkyti atliekas. Taip pat reikėtų pagalvoti, ar tas instrumentų sąrašas turėtų būti labai detalus. Apie tai dar reikėtų padiskutuoti. Taip pat uh, Pranešėjas sako, kad būtina supaprastinti valstybėms narėms tenkančią e, ataskaitų teikimo prievolę. Pranešėjas taip pat pažym, paminėjo, kokiu problemu kyla tvarkant elektros ir elektronikos įrangos atliekas. Yra būtina, kad visos surinktos atliekos, kurios surinktos atskirai, būtų atskirai ir tvarkomos. Uh, E, jeigu ne, tai nėra prasmės tas atliekas atskirai rinkti. Tinkamas atliekų tvarkymas yra svarbi prielaida, kad ir žmonės tikėtų, jog e, atliekų rinkimas atskirai turi prasmės. Tokie būtų mano komentarai, pirmininkė. Ačiū. Toliau, ponia Katrin Van Brent, ji pavaduoja ponia Mūdį. Um, um, to... Taip, tikrai džiaugiuosi galėdama ją pavaduoti, nes ji dabar e, labai užsiemusi Junktinėje karalystėje. Ir tikrai aš melai pasiruošus ją pavaduoti, jeigu tik jai pavyks laimėti referendumą. Keletas pastabų dėl e, pakuočių atliekų. Visų pirma, Reikėtų skatinti naudoti perdirbtas medžiagas. Šį klausimą būtina spręsti. Jeigu mes to nepadarysime, jeigu neišplėsime e, gamintojų um, atsakomybės, tai bus tiesiog daugiau antrinių žaliavų, bet e, nebus joms rinkos. Taigi, uh, mes turėtumėm skatinti naudoti antrinės žaliavas, gaminant e, plastikinės pakuotės. Kita svarbi pastaba pačios pakuotės turėtų būti tvaresnės kaip po tokios. Na ir mūsų frakcija mano, jog reikia ir finansinių paskatų gamintojams tam, kad jie gamintų tvaresnės pakuotas. Ir čia mes e, siūlytumėm e, papildyti IPR sistemą. E, tie gamintojai, e, kurie e, naudotų tvaresnės e, pakuotas, su mažiau dažiklių galėtų gauti paskatų. Taip pat reikėtų skatinti naudoti e, ir stiklinės pakuotės, kurias galima e, panaudoti daug kartų. Taip pat mes e, siūlysime reikalavimus dėl naujo, naujo perdirbimo dizaino. Jeigu pakuotė yra lengvai perdirbima, tai ji galėtų būti ženklinima atitinkamu ženklu. Toliau e, jūrų aplinka, e, būtent jūros labiausiai nukenčia nuo atliekų, nuo pakuočių atliekų ir mes turėtumėm prisimti griežtesnius įsipareigojimus e, dėl jūrų taršos mažinimo. Ir galiausiai dėl perdirbtinų atliekų, perdirbtinų žaliavų naudojimas. Dabar vis dar daug naudojama vienkartinių pakuočių ir šią problemą reikia spręsti. Tai tiek, pirmininkė, ačiū. Uh, Dėkoju už jūsų pastabas. Dar turime Pone Zaborska šešėlinių pranešėjų sąraše. Kolega Roil, kiek žinau, pakeičia ponę Zaborską. Taip, turiu jos pastabas, pabandysiu perskaityti, ką jinai parašė. Deja, šiandien negali dalyvauti posėdėje. Aš pritariu jos pastaboms dėl atliekų vengimo. valstybės narės turėtų parengti savanoriškus atliekų vengimo indikatorius, taip pat reikia ir ekonominių paskatų. Toliau atliekų deginimas ir atliekų savartynai. Čia nereikėtų numatyti subsidijų iš ES biudžeto. Direktyvoje E, turėtų būti numatyti apribojimai atliekų derinimui ir atliekų savartinams. Į savartinus neturėtų patekti bio atliekos. Taip pat e, aš skeptiškai vertinu minti, kad čia reikėtų ir e, vieningų europinių tikslų. Dėl jūrų taršos. Ar tai reikėtų įtraukti direktyvą? Taip, e, gamintojai turėtų prisimti didesnį atsakomybę. Dabar dėl nacionalinių planų. Zaborska remia, kad valstybės narės parengtų nacionalinius atliekų tvarkymo e, planus su tikslais. Pane Zaborska teiks ir pasiūlymą dėl apibriešties. Tiek labai trumpai. Ji e, su nekantrumu laukia tolimesnio bendradarbiavimo. Aš tik perskaičiu kelias jos pateiktas pastabas. Ačiū. Dėkoju. Už ponios Zaborsko pasapų pristatymą. Ponas Javor, dabar antras pasisakymų turas. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti tris bendras pastabas. Kai komisija patikė savo siūlymo paketą prieš pusantrų metų, tai Tuomet argumentas buvo, kad reikės ateityje pateikti platesnių žmonių siūlymus, e, kurie būtų susiję ir žiedinės ekonomikos gamybinę pusę. Tačiau taip neįvyko. Komisija pateikė siūlymą parlamentui ir jis nėra nei kiek ambicingesnis negu ankstesnis. Jis dar mažiau siekiantis ir į gamybą ne, nekreipiama penelik daug dėmesio. Tenka labai apgailestauti dėl to argumentų, kuriuos pateikė Europos komisija, dėl to argumentų, dėl tų pažadų, kurie buvo duoti ir kurie buvo neįgyvendinti. Kitas dalykas, mes čia kalbame apie nepriklausomybę energetinę ir iš tikrųjų labai svarbu, sakoma, kad uh, nebūtų kūriama tokio reguliavimo, kai tarpusavį tarp taisyklės prieštarauja vienas, vienos kitoms. Kalbėjome, kad reikia realistinių tikslų. Mes žalieji priešinkai negu EKR manome, kad mums reikia labai ambicingų tikslų, plataus užmonių tikslų, kurie yra pasiekiami bendradarbiaujant valstybėms narėms ir Europos komisijai. Ir manau, kad tie tikslai, kad ir plataus užmojus yra įmanoma pasiekti. Kalbant apie pačią direktyvą, turiu pasakyti, kad man tikrai labai gaila dėl to, kad dėl maisto atliekų ir jūrų e, aplinkos nėra numatyta jokių e, dalykų. Tačiau manau, kad 50 procentų sumažinti maisto atliekų kiek yra visiškai svarbus dalykas. E, taip pat norėčiau daugiau dėmesio pramonės atliekoms ir prekybos atliekoms. Tai irgi yra svarbus klausimas. Žemės ūkio atliekos yra iš viso neįtrauktos į dokumento siūlymą. O tuo tarpu žemės ūkio atliekos sudaro didžiulę dalį atliekų ir jas reikėtų tinkamai ir tvariai valdyti. Kitas dalykas, kuris labai svarbus, gamyb, laikytis prevencijos politikos. Ir mes žinome, kad daug kas priklauso nuo atliekų, nuo to, kokios jis yra. Jeigu tai yra pavojingos medžiagos, jų perdirbimas yra labai sudėtingas. E, bio atliekų surinkimas ir kompostavimo tikslas, manyčiau, yra labai svarbus dalykas. Iki 25 metų siūlyčiau e, pateikti siūlymą, kad 65 procentų kompostavimo tikslas būtų pasiektas. Na, šiaip visą tai yra pagrindas žiediniai ekonomikai. Kai dėl atliekų savartynų, be abejo, turime pasakyti, kad reikia, kad jų mažėtų, tačiau negalima visko pakeisti tik atliekų deginimu. Dabar dėl gamybos pusės, kai dėl pakuočių ir pakuočių atliekų, mums reikia to, ką jau minėjau ir ponas Fereira pranešėjas. Mums reikia aiškių savokų apibrieščių ir ambicingų tikslų. E, pakuotės iki 2030 metų turi būti perdirbamos, 80 procentų jų turi būti perdirbta ir ankstesnė komisija jau buvo pateikusi panašus siūlymus. Mane ne visai tenkina e, apibrieštis, e, kur kalbama apie pasirengimą perimų prie žiedinės ekonomikos, tas tas perimas gali stabdyti jau įsibėgėjusius procesus ypač susijusių su pakuotėmis ir pakuočių atlikų perdirbimu. Na ir dar vienas dalykas, mums reikia harmonizuoti atliekų tvarkymo sistemas ES lygių ir numatyti reikiamą žymėjimą, e, kuris būtų harmonizuotas ES lygmenių, kad vartotojai žinotų, kaip e, tas žymėjimas veikia ir kaip atlikos yra tvarkomos. Dėkoju. Ačiū, kolega, sako pirmininkas. O dabar kreipiuosi į kolegę Simoną Bonafei ir kviečiu ją pristatyti Envi komiteto nuomonę šiais klausimais. Jūs esate atsakinga už šių su klausimų kūravimą, tad mums tenka puikia galimybė jūsų išklausyti. Prašau, žodis jums. E, Ačiū, pirmininkė. Tikrai leidote man pasijausti labai svarbę. E, rytoj vyks diskusijos ir Envi komitete. Aš norėčiau pateikti keletą trumpų pastebėjimų apie visą šį paketą, apie visas keturias direktyvas. Ir e, ne, dėl to, kad, e, ne vien tik dėl to, kad esu šešėlinė pranešė visais šiais keturiais klausimais, bet tikrai manau, kad turėtumėm siekti pažangos dėl visų šių keturių direktyvų, spręsdami atliekų problemą. E, taip pat iš tikrųjų turime suprasti, kad atliekų tvarkymas yra ne vien tik tais aplinkos politikos rytis, bet tai taip pat yra galimybė sukurti ES naują e, pramonės modelį, kuris ne vien tik tai skatintų ekonomikos augimą, kurtų darbo vietas, bet mes galime pagerinti ir mūsų konkurencingumą. Mes žinome, kad ES trūksta pirminių žaliavų, pirminės žaliavos įtakoja gamybos kaštus, taigi E, reikia stengtis e, e, tinkamai perdirbti pirminės žaliavas, nes tai gali padėti užtikrinti ES didesnį konkurencingumą. Aš noriu pasakyti, kad kolegų išsakytos pastabos, kurias išgirdau šį rytą, buvo tikrai labai išmintingos ir jos labai pravers e, ir, pra, ir e, e, tobulinant šios pranešimus, jos labai praturtins. Dabar dėl tikslų. Turiu pasakyti, kad džiaugiuosi, jog tiek atliekų savartynų pasiūlyme, tiek ir kitose pasiūlymuose, pavyzdžiui, pakuočių ir pakuočių atliekų pasiūlyme buvo iš esmės pasinaudota tomis mintimis, kurios yra pitikainant pranešime, patvirtintame praėjusiais metais. Tikslai turi būti ir ambicingi ir pragmatiški. Kai kuriuose valstybėse narėse tie tikslai jau buvo pasiekti, tai reiškia, kad iš tikrųjų tokius tikslus praktikoje įmanoma pasiekti. Yra teisūs ir tie, kurie sako, kad 28 valstybėse narėse situacijos skiriasi. Bet mano nuomonė tai nereiškia, kad reikia sumažinti ambicijų lygį. Tai reiškia, kad e, tos sąlygos, e, tos valstybės narės, kurios dabar šiek tiek atsilieka, turėtų gauti geresnės sąlygas tikslams pasiekti. Čia galima būtų panaudoti ir struktūrinius fondus, e, kuriant žiedinės ekonomikos infrastruktūrą. Ir dar viena pastaba, mes turime dirbti sparčiai Komisaras Katainen per praėjusią plenarinę sesiją sakė, kad ir Junkerio plane yra daug galimybių finansuoti su žietinė ekonomika susijusius projektus. Mums tenkanti atsakomybė yra kiek įmanoma greičiau sukurti aiškias taisyklės tam, kad investuotojai galėtų irgi pasiskaičiuoti savo investicijas jeigu mes norime kurti naują pramonės modelį, tai e, turime E, suteikti ir galimybių mūsų įmonėms tapti konkurencingesniems. Mes turime diskutuoti ne vien tik tais apie tikslus. Na, pirmas svarbus žingsnis tai yra atliekų prevencija. Ir ne dėl to, kad atliekų prevencijai tenka svarbus vaidmo atliekų hierarchijoje ir komisijos pasiūlyme. E, tai atspindėta ir e, Envi komite komiteto narių pastabose. Taip, reikia teikti prioritetą perdirbamoms pakuotėms, bet svarbi ir prevencija. E, nes atliekų prevencija jau yra tam tikras žiedinės ekonomikos etapas. Tai reiškia, kad mes naudosimės novatoriškais mechanizmais, o tai turėtų būti itin aktualu mūsų komitetui. Tie novatoriški mechanizmai e, leis gaminti paprastesnės pakuotės, kurias bus lengviau, pe, galima bus lengviau m, mm, perdirbti. M, ir taip pat bus veiksmingiau panaudotos pirminės žaliavos. Taigi atliekų prevencija tikrai be galo svarbus dalykas. Aš manau, kad tai netgi vienas iš pačių svarbiausių dalykų. Taip pat, kalbant apie žiedinės ekonomikos paketą, yra ten dar vienas labai svarbus aspektas, tai ir skatinti pirminių ir antrinių žaliavų rinkas. Uh, Čia reikėtų ir ekonominių instrumentų, taip pat reikėtų ska, e, supaprastinti įvairias procedūras susijusios su uh, e, simbioze. Taip pat svarbu, kad ES vidus rinkoje nebūtų iškraipama konkurencija. Tai tikrai šiems aspektams pritariu. Vienam dalykui beje prieštarauju dėl skaičiavimo metodų kaip turėtų būti perdirbimos atlikos. Aš manau, kad čia reikėtų harmonizuoto paskaičiavimo metodo, nes jeigu paskaičiavimo metodai nebūtų harmonizuoti, tai galėtų iškraipyti konkurencingumą vidaus rinkoje. Pritariu tiems, kurie sakė, kad nepakanka kalbėti vien tik tais apie miestuose sukūriamas atlikas arba savivaldybių atlikas. Mes turime galvoti ne vien tik tais apie e, miesto atlikas miestuose sukūriama tik 7 procentai atliekų. Reikia nepamiršti ir pramoninių atliekų. Juk e, yra sukūriama ir daug tokių uh, pramoninių atliekų ir tai yra dar viena galimybė perdirbti, pakartotinai panaudoti pirminės žaliavas. Tai irgi yra vienas iššūkis, didelis iššūkis, bet Europa gali šį iššūkį įveikti. Ačiū. Uh, Ačiū, gerbiama kolegė. Ačiū taip pat visiems pasisakysiams. Mūsų šešėlė prasidė, taip pat dalyvaus NV komiteto posėdėje rytoj. Dabar norėčiau kreiptis aplinkosaugos generalinio direktorato atstovą iš Europos komisijos. Julius Langendorf. Prašau, žodis jums. Thank you, uh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Ir ačiū už tai, kad suteikite mums tą keletą minučių pasisakyti. Dabar, ir ko gero, rytoj bus tas pats, mes daugiau klausysimės jūsų pamastymų. Ir mes artimiausiais mėnesiais palaikysime glaudžius kontaktus. Norėčiau keletą bendrų pastabų pasakyti dėl tų pranešimų projektų, pare, kuriuos parengė tie keturi pranešėjai. Mes džiaugiamės, kad jūs remiate bendrą projektų kryptį Jūs visi siekiame pagerinti atliekų tvarkymą, jų perdirbimą. Ir tai bus reikšmingas žingsnis pirmin įgyvendinant žiedinės ekonomikos principus. Politikos priemonės, aplinkosaugos ir ekonominės politikos priemonės irgi turi būti pasitelktos būtent tam tikslui pasiekti. Be abejo, kai pereiname prie pirminių tikslų elementų, man reikia turėti omeny, jau privalu diskutuoti apie tai, a, kokioms atliekoms kokius tikslus kelsime, kokias atliekas e, reglamentuosime ir reguliuosime ES lygmenių, kokias nacionalinių lygmenių ir panašiai. Ir taip pat svarbu išsiaiškinti, o kaip tuos tikslus nustatysime. Pateiksiu keletą pavyzdžių to, ką ką tik čia minėjau savo siūlyme. Mes ankstesniuose sustikimuose ir tai esam kalbėję, mes kalbėjom apie savivaldybių aplikas, atlikas, municipalinės aplikas. Čia reikia kelti aukščiausius tikslus. Jeigu 65 tikslai 30 metais turės būti perdirbti, be abejo, tai yra ambicingas tikslas, tačiau turime atsižvelgti į situaciją valstybėse narėse ir savo siūlyme numatėme peržiūros nuostatą 2025 metais. E, ir paskui, jeigu reikia, paaiškės, kad tų tikslų galima pasiekti didesnių, galima nuodyti 70 procentų ribą. Kai kalbame apie naują potencialą, turime labai aiškiai žinoti situaciją, turėti jos analizę ir aiškiai žinoti, koks bus mūsų siūlymų poveikis dėl, pavyzdžiui, tepalų, dėl alyvų panaudotų. Mes ne viskam galime pritarti. Mums reikia atlikti papildomą analizę, kaip siūloma pranešime. lygiai taip pat ir su prekybos atliekomis bei su pramonės atliekomis. Komisija turi atlikti poveikio analizę, nes be jos mes e, negalime siūlyti kažkokių ypatingų tikslų šių atliekų tvarkymo srity. Mes manome, kad tikslai turi būti keliami ES lygmenių. Tai irgi paaiškina iš dalies, kodėl nėra komisijos siūlymo dėl maisto atliekų nes mums reikia daugiau aiškumo dėl metodo prieš pradedant kelti tuos tikslus ir nu, įtraukti juos į komisijos siūlymus. Taip pat svarbus yra apibrėžimas, kas būtų laikoma maisto atliekomis. Irgi yra susijęs su metodika, tai yra tos metodikos dalis. Tad štai Europos komisija džiaugiasi galėdama e, dalyvauti formuojant tikslus, bet mums reikia dar laiko atlikti tinkamą situacijos ir turimų duomenų analizę ir atlikti vertinimą. Dėl kai kurių priemonių dabar žodis. Akivaizdu, kad daug palaikymo buvo pareikšta tam, kas vadinama ekonominėmis priemonėmis. Ir Septintojoje konstatuojamoje dalyje yra kalbama apie tai, kokiomis priemonėmis galima pasinaudoti. Taip pat siūlomos, siūlomi priedai atskiroms direktyvoms. Ir mes manome, kad tai yra kad būtina turėti bendrą e, supratimą apie tas visas direktyvas ir galbūt jas formuluoti kartu, neišsimėtant po keletą smulkesnių direktyvų. Dėl IPR e mes pateikėm siūlymus dėl kai kurių reikalavimų ir mes esame pasiūlę dėl visų sąnaudų atsiemimo kai kurias nuostatas. Kai kurios direktyvos jau kalba apie šią problematiką, pavyzdžiui, kaip tvarkyti baterijas, kaip tvarkyti akumuliatorius, kurie jau nebetarnauja. Ir be abejo, tai yra tokių dalykų, kuriuos dar reikės papildomai svarstyti. Keletą žodžių apie tuos pamastymus, kurie išdėstyti pakuočių direktyvoje. Mes manome, kad tiek tikslų požiūrių, tiek bendrų tikslų požiūrių pakuočių direktyva e, yra svarbus dokumentas. Ten siūloma štai kas, kad jeigu nepavyks pasiekti perdėvimo tikslų, mes tiesiog kalbėsime apie atliekų hierarchija. Komisija pasiūlė labai įmanomus tikslus. Mums nereikia kažkokių laikotarpių pratesimų, nes daugelis valstybių narių jau yra pasiekusius atliekų perdirbimo tikslą. Jau dabar. Dar vienas toks kilantis mūsų susirūpinimas ir tuo užbaigsiu savo pasisakymą yra tai, kad reikia pakuočių direktyvoje tarp vidaus rinkos tikslų ir aplinkosaugos tikslų pasiekti reikiamą pusiausvyrą. Reikia, kad ji nesugriūtų. Manau, kad turime tai suprasti, nes pakuočių direktyva yra pagrįsta ta tokia pusiausvyrą. Dėkoju, pane pirmininkė. Ačiū. Kolegai, kolega Pochė ir ponas Ferreira. Paskutinis pastabos apibendrinimui. Atleiskite, kad sutrukdžiau. Podnietai, včetnie eh, paní Farvalaiky Bonafé, diskutuojame. Norėčiau visiems kolegoms padėkoti už komentarus bei pastabas dėl nuomonės projekto, kuris bus pateiktas kaip eh, pakeitimai. Tuos pakeitimus bus įmanoma įterpti, kai bus siekiama kompromisu. Aš taip pat norėčiau, kad e, būtų pasiektas toks tekstas, kuris e, atitiktų parlamento ambicijas pereinant prie žiedinės ekonomikos. Kai kurie aspektai čia turės būti patikslinti šioje nuomonėje, kad būtų užtikrintas nuoseklumas su visomis direktyvomis. Visų pirma, reikės užtikrinti sinergiją su įvairiais instrumentais. E, bei tikslais. Taip pat reikės pasižiūrėti, kaip yra apibrėžiami ekonomikos instrumentai, kaip juos paremti bei papildyti. Taip pat reikės pasižiūrėti, kaip bus paskirstita atsakomybė prevencijos srityje, kalbant apie atliekų tvarkymą visoje apsirūpinimo grandinėje. Kitoje, e, kitame posėdėje kai susirinks e, Strasbūrė šešėliniai pranešėjai Liepos mėnesį, raginu visus pagalvoti apie įvairius iššūkius e, ir kitus dalykus, nes tai gali būti esminis dalykas ir visiems svarbus. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū visiems už pasisakymus. Aš esu labai atviras kitoms diskusijoms, esu pasirengęs dirbti su šešėliniais pranešėjais ir kitais kolegomis, kurie domisi mūsų aptartais klausimais. Porą trumpų komentarų. Vienas dėl tikslų, kurie, sakoma, nėra labai realistiniai. Man regisi, kad jeigu norėtume pamatuoti realizmo lygį siūlymuose, turėtume kalbėti ne tik apie pačius tikslus, bet ir apie laiką, kurį savo pasiskirsime tiems tikslams pasiekti. Tiesiog numatyti paprasčiausiai tikslą gali būti nearistiška, jeigu tas tikslas bus susijęs su tuo, kad jį gyveninti reikia rytoj, bet juk taip gali ir nebūti. Mes turime pripažinti, kad valstybėse narėse tas išeities taškas yra nevienodas, vienos pažengusios toliau, kitos mažiau. Vienoms dėl to gali būti daugiau, kitoms mažiau problemų pasiekti nustatytus tikslus. Kai kurios gali tikrai rimtų sunkumų patirti ir čia įvairovė yra visapusiškai užtikrinta. Pone Bonafė teisingai paminėjo, kad mums reikia padėti tiems, kurie pažengia toliausiai ir būtina padėti ir kitiems tų tikslų siekti. Bet visą tai reikia teisingai tvarkyti. Tikslus peržiūrėti ko gero reikia. Tačiau jau matėme pradinius rezultatus ir matėme, kad susirūpinimo esama dėl to, kaip Junkerio planu naudosi valstybės narės sutinku su daugeliu čia išsakytų dalykų. Jeigu numatome naujus tikslus, tuomet turime užtikrinti, kad atsiras reikiamų resursų tiems pas, tikslams pasiekti. Negalima kelti naujų tikslų, nenumatydami tam jokių išteklių. Aš siūliau, kad, naud, kad patikslintume tiksliau geriau paskirstytume turimus resursus, kad tikslai būtų pasiekiami. Galbūt ne visos valstybės pasieks, kaip jau sakiau, tų tikslų po savaitės, gal kitos prie jų prieis po dviejų savaičių, bet tai vis tiek bus teigiamas sprendimas. Būtima taip pat numatyti reikiamas sąlygas. Pirmiausia, reikia numatyti tą tokį laipsnišką perimą prie naujų dalykų, daryti viską, kad valstybės būtų suinteresuotų siekti aukštesnio lygio. Kai kurios prie finišo linijos, kaip sakėm, valstybės atvyks vėliau negu kitos, tačiau tai nėra svarbiausia problema. Svarbu, kad e, skirtumai tarp valstybių narių mažėtų. Tai padės užtikrinti, kad situacija nėra kažkokia sustabarėjusi. Žmonės matys, kad ji keičiasi. Tai ir turėtų būti svarbiausias dalykas. Tas ankstyvo įspėjimo pranešimas yra irgi gera priemonė pateikti valstybėms e, informaciją ir gauti šią informaciją taip pat. Komisijos atstovą štai išklausėme. Aš nemanau, kad pusiausvyra tarp aplinkosaugos tikslų ir realaus gyvenimo gali būti pažeista. Aš nemanau, kad taip atsitiks, jeigu bus iškelti tie aukštesni tikslai. Mes norime teisingos pusiausvyros, nenorėdami nieko greuti, norime tik tai tvarkingo perėjimo. Tik svarbu numatyti prioritetų seką. Ačiū, sako pirmininkas, dėkoju visiems už sunkų darbą, ypač tiems, kurie dalyvavo posėdį iki pabaigos, dėkoju už kantrybę. Mūsų nėra tiek jau daug. Pasilikusių iki pat posėdžio pabaigos šioje ryto darbinėje sesijoje. Trečią valandą susitiksime popiečio sesijai. Sulauksime ponios Bienkovskos. Kviečiu visus susirinkti jos išklausyti. Pakeitimus 16 birželio 12 diena, iki tol galite teikti pakeitimus. O dabar iki trečios valandos visiems linkiu paties geriausio iki.